El señor presidente. Se reanuda la sesión. Kągi atnaujinkime posėdį. Mm, na, turime ankstesnio posėdžio protokolą ir jeigu niekas neprieštaros, tai laikykime protokolą patvirtintą. Ir pereikime prie šio darbo turkės punktą. Tai yra bendros diskusijos dėl bendros saugumo ir gynybos politikos, o taip pat finansų krizės poveikis gynybos sektoriui. Ir pasisakys komisijos pirmininkės pavaduotoje bei vyriausiai galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, ponė Ešton. Ir taip pat ir Mapono Liziko pranešimą dėl finansų krizės poveikio gynybos sektoriui. Taigi tai bus bendros diskusijos ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Ashton. Prašau. Much, Mr... Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjui Lysek už parengtą pranešimą. Vakar susitikdama su juo aš pasakiau, kad atvykau iš EDA agentūros ir e, būtent agentūros darbuotojai paprašė padėkoti jam už atliktą darbą. Pirmininkė, E, šiais metais negalime diskutuoti apie BSGP, ignoruodami finansinę krizę, dėl kurios ES e, gynybos biudžetai buvo mažinami. Būtent dėl tos priežasties daugiau dėmesio skiriama karinių gebėjimų sutelkimui ir pasidalinimui. Taip pat matėme, kad trūksta žmogiškųjų išteklių įgyveninant svarbes e, BSGP misijas ir operacijas. Didėja poreikis ES daryti daugiau ir e, geriau mes e, šiandieną turime e, sugebėti reaguoti į tokias, e, tokius pavojus kaip išpoliai, kibernetiniai pavojai, energetinis saugumo užtikrinimas ir panašiai. Siekdami e, tikrosios vertės e, už pinigus mes turime parengti įsames strategijas, vadovautis įsamių požiūrių ir turėti tinkamus e, pajėgumus, kaip tai patvirtino užsienio reikalų taryba gruodžio pirmą dieną. Dėl biudžeto pribojimų esame priversti taupyti, tačiau tai taip pat skatina mus ir bendradarbiauti. Gebėjimų sutelkimas ir pasidalinimas, bendras e, vystomosios pagalbos e, programavimas, e, solidarumas ir kuris yra parodomas evakuojant ES piliečius iš konfliktų ir nelaimių taškų, rodo štai ką, kad galima padaryti geriau, turint ir mažiau išteklių. Aš esu įsitikinusi, kad komisijos ES valstybių narių ir išorės san, e, santykių tarnybos e, tikslas yra papildyti viena kitos veiksmus, o ne tarpusavyje konkuruoti. Gruodžio pirmą dieną užsienio reikalų ministrai pasakė, kad ES turi pagerinti BSGP operacijas, nustatant geriau tikslus ir veikiant pagal aiškiai nustatytus tikslus ir strategijas. Europos parlamentas bei nacionaliniai parlamentai bei vyriausybės vaidina labai svarbių vaidmenį užtikrinant demokratinę priežiūrą ES užsienio saugumo ir gynybos politikoje, kaip tai pripažinstama mano politinės atskaitomybės deklaracijoje. Keletą žodžių apie tai, kas buvo pasiekta pereitais metais. Visų pirma, buvo sukurta Europos išorės santykių tarnyba, kuri dabar yra tinkamai aprūpinta, kad galėtų gerai e, tvarkyti su e, krizinėmis situacijomis. Išorės santykių tarnyba pradėjo e, veikti 2011 m. sausio mėnesį ir tuo pat metu mums reikėjo skubiai reaguoti į arabų pavasario įvykius. Mm, atsižvelgiant į mūsų sukauptą patirtį, buvo sukurta E, krizės valdymo valdyba bei krizės platforma, kuri taip pat efektyviai e, tvarkė krizinę situaciją e, Dramblio kaulo krante Libijoje ir Afrikos iškišulyje. Taip pat mes pagername šankstinio perspėjimo pajėgumus, sukurdami situacijų ir konfliktų prevencijų grupę. Dabar mes galvojame, kaip būtų galima padidinti ES atstovybėse saugumo politikos ekspertų skaičių. Visą tai buvo pasiekta naudojant ir restruktūrizuojant esamus išteklius, gerinant e, jų panaudojimo efektyvumą. Nebuvo ieškota kažkokių e, brangių ir sudėtingų sprendimų. Išsamus požiūris virsta e, išsameis veiksmais. Ir man atrodo, kad šiuo atveju e, Europos išorės santykių tarnyba yra labai svarbi. Jos dėka mes galime panaudoti visus ES instrumentus, kad būtų galima spręsti konfliktinės situacijas, užkirsti joms kelią ir panašiai. Kai kurie sakė, kad šiais metais BSGP pavargo, bet 2011 metais mes intensyviai dirbome ir pasiekėme konkrečių rezultatų. Taip pat buvo parengtos ir toli išvelgiančios tarybos išvados. 30 lapkričio dieną EDA valdyba e, užtikrino, kad Europos valstybių įsipareigojimai virstų konkrečiais projektais, netgi tose srityse, kur Libijos krizė atskleidė besant trūkumų. Tai yra labai svarbus e, žingsniai e, siekiant pažangos kitais metais, taip pat atsižvelgianti tai, kad bus organizuotas NATO vadovų sustikimas Čikagoje. Kaip rašo Lisek savo pranešime, nėra jokios alternatyvos, tik tai bendradarbiauti šioje srityje. Tartautinis bendradarbiavimas turi tapti taisyklę, o ne išimtimi. Turi būti e, suformuoti Europos E, gynybos gebėjimai. Aš turiu pritarti tam, ką ponas Lysekas sako apie gebėjimų sutelkimą ir pasidalymą, kad būtent tai galės kompensuoti e, gynybos biudžeto sumažinimo poveikį. Aš esu Europos gynybos agentūros vadovė ir dėsiu visas pastangas, kad valstybių narių bendradarbiavimas būtų kuo e, paprastesnis ir geresnis. Lapkričio mėnesį aš pristačiau BSGP Insame ataskaita. Joje buvo kalbama apie tolesnį darbą, tai yra, ką mes ketiname daryti, kalbant apie karinius ir civilinius gebėjimus ir taip pat, kaip mes ketiname planuoti ir gyvendinti operacijas. E, užsienio reikalų ministrai gruodžio pirmą dieną pasveikino mano darbą ir siekiu sustiprinti BSGP. Valstybių narių iniciatyvos, tokios kaip Veimaro iniciatyva, taip pat prisidėjo prie mano darbo. Džiugu, kad mes suradome pragmatinius sprendimus dėl e, BSGP operacijų planavimo ir gyvendinimo. Mes dabar ketiname e, pradėti e, įsteigti Afrikos iškišulio operacijoms skirtą operacijų centro kūrimą. Esu įsitikinusi, kad mes pasiekėme labai daug pažangos, bendradarbiaudami su mūsų partneriais. Saugumo ir gynybos rytyje labai svarbus e, ryšys su NATO. Visą tai pripažįstama ir Lisabono sutartimi, nes tai yra pirmoji sutartis, kurioje yra daroma konkreti nuoroda į NATO. ES turimos priemonės gali būti papildytos NATO priemonėmis. Abi organizacijos gali papildyti viena kitos darbą. E, aš sunkiai dirbau, kad mūsų santykiai būtų e, geri tarp ES ir NATO ir kad būtų išsaugotas tas pagrindinis tikslas, tai yra dviejų organizacijų geri e, santykiai. Libijos krize E, dar kartą pakartojo, kad toks poreikis yra labai aktualus. Ir man labai malonu e, patvirtinti, kad kalbant apie gebėjimus, mes taip pat e, pasiekėme iš tiesų beprecedentinio bendradarbiavimo lygmens. Kalbant apie jungtinės tautas, tai jos yra ilgalaikis ES partneris, mūsų partnerystė yra matoma konflikto vietose, pavyzdžiui, Afganistane, Somalija, Kosove, Libija. Taip pat vedame kartu ir strateginį dialogą. Aš pati asmeniškai bendrauju su mūsų strateginiais partneriais ne tik tai Afrikos kišlyje ir Libijoje. Pasirašiau pagrindų susitarimą su JAV dėl e, amerikiečių dalyvavimo BSGP civilinėse misijose. Ir remiantis tuo susitarimu, jau 60 amerikiečių mm, dirba Kosove ir Afganistane. Taip pat e, siekiu glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis šalimis, e, su mūsų kaimynais pietuose ir rytuose. Keletą žodžių apie tolesnius veiksmus. Manau, kad reikia įgyventinti tą įsamų požiūrį, apjungiant konfliktų prevencijos, tarpininkavimo, e, konfliktų e, sprendimo veiklas. BSGP vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su organizuotu nusikaltamu, pavyzdžiui, e, žmonių, ginklų ir kontrabandą prekybą žmonėmis. Pavyzdžiui, Sakelyje saugumo situacija e, pablogėjo dėl to, kad e, Libijoje iš Libijos e, pradėjo bėgti sukilėliai. Taip pat reikia daugiau dėmesio skirti karinių pajėgumų panaudojimui ir gebėjimams. Taryba ėmėsi visų priemonių, kad atremtų šį iššūkį. Aš išanalizuosiu visus galimus inovatyvius karinių pajėgų geresnio panaudojimo būdus ir atitinkamus pasiūlymus pateiksiu 2012 metais. Kalbant apie karinius gebėjimus, mes sieksime, kad būtų užtikrintas sisteminis gebėjimų sutelkimas ir pasidalymas, nes tokiu atveju bus užtikrintas geresnis operacijų efektyvumas ilgalaikė perspektyvoje. Mes turime taip pat didinti mūsų misijų ir operacijų efektyvumą. ES turi gyvendinti tas BSGP e, misijas, kurios, e, kuriuose galėtų pasiekti pridėtinės vertės, remintis e, iš anksto nustatytais tikslais. Aš esu visada įsitik pasirengusi imtis naujų BSKP misijų, ypač tose regionuose, kurie itin svarbus Europai saugumo atžvilgių, tai yra Sahelija ir Libijoje. BSKP E, e, gali būti efektyvi ir ambicinga, bet ji e, remiasi mūsų bendra politinė valia. Tai taip pat reiškia, kad BSGP biudžetas turi būti toks, kad būtų galima tinkamai reaguoti į įvairius dalykus Europos parlamentas tokį dalyką rėmė pastaraisiais mėnesiais ir štai norėčiau Jums padėkoti. Pabaigai, pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums už darbą BSGP atžvilgiu. Galiu dar kartą pasakyti, kad esu įsipareigojusi BSGP atžvilgiu, nes tai yra ES išorės santykių neatsiejama dalis. Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimą. Dėkui, ponė Ašton. Ir dabar keturias minutės ponui Lizekui. Prašau. Šanovni, panie Prevodničonci. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė, ponios ir ponai. Norėčiau širdingai padėkoti už šiuos šiltus žodžius skirtus mano pranešimui ir tiesiog norėčiau pabrėžti, kad tai yra ne vien tik tais mano, bet ir daugelio e, pakomitečio, tai yra saugos ir gynybos pakomitečio narių darbo rezultatas. Taip pat dėkoju ir šešėlinėms pranešėjams, su kuriais buvo labai malonu bendradarbiauti. Taigi dėkoju visiems už bendradarbiavimą ir indėlį labai nudžiugino išgirsti tai, jog jūs, ponė vyriausiai įgaliotinė, o taip pat ir tai, jog tarybos atstovai e, puikiai suvokia problemas susijusias su BSGP. Taigi šioje srityje ir toliau išlieka didelis uh, iššūkis ir tikiuosi, kad vyriausiai galiotinė ir tarybos atstovai suvokė tai, jog Europos komitete, AFET komitete yra e, plačiai palaikomos bendros valstybių narių operacijos ir veiksmai skirti e, padidinti mūsų saugumo ir gynybos operacijų veiksmingumą. Na, tikiuosi, kad visi žinote, ką pasakė JAV gynybos ministras Robertas Geitsas. Jis iš pradžių buvo kritikuotas dėl to savo pasisakymo, bet tačiau vėliau daugelis Europos politikų bei aukšto rango valstybės tarnautojų dėje turėjo pripažinti, kad jis e, buvo teisus, bent jau gan didelė dalimi. Taigi, kai pažvelgime tiek į mūsų BSGP reformas, tiek ir bendradarbiavimą tarp JAV, atsiprašau, NATO ir ES, dar čia mūsų laukia daug iššūkių. Todėl labiausiai reikia susitelkti į sinergijos e, efektą, kuris leistų padidinti panaudotų lėšų poveikį. Krize yra pasaulinio lygio, nesustoja ir ties gynybos sektoriumi. E. Todėl e, pastebima bendrė tendencija valstybės norėse mažinti gynybos ir saugumo biudžetą, tai verčia mus susirūpinti. Na taip, aišku, jeigu bus skiriamas didelis finansavimas gynybos ryčiai, krizės laikais, kai reikia mažinti socialinės išlaidas, tai tokias gynybos išlaidas paaiškinti nelengva, bet net ir krizės laikais nekarpykime biudžeto gynybos ir saugumos sektoriai. Savo pranešime aš pasiūliau būdų, kaip galima būtų veiksmingiau panaudoti turimus išteklius. Tai yra net jeigu turimos lėšos gynybos sektorių būtų mažesnės, vis tiek jas galima panaudoti geriau ir pasiekti daugiau. Pone Ešton, jūs esate labai teisi atkreiptama dėmesį į išteklių ir funkcijų apjungimo mintį, darbų pasidėlymo mintį, nes tai leis mums sumažinti kaštus. Todėl turėtume kiek įmanoma greičiau nustatyti perspektyviausius ir strategiškiausius projektus pavyzdžiui, kaip logistika, transportas, medicinė pagalba, jūrų priežiūra, taip pat apsauga nuo biologinių ir cheminių ginklų panaudojimo žvalgybos veikla. Taigi yra daugybės ryčių, kur galėdami apjungti pajėgumus, naudoti jais bendrais, pasiektume gerų rezultatų. Beje, nenuvertinkime ir Europos gynybos agentūros vaidmens, nes būtent ši institucija gali įvertinti, kaip galėtume tinkamiausiai koordinuoti savo pastangas Europos Sąjungoje. Kitas dalykas, kaip išspręsti technologijų pažangos iššūkį. Daugeliu požiūriu mes čia atsiliekame atkreipsiu dėmesį į rinkų vaidmenį e, viešusius konkursus e, gynybos rytyje. Turime atsižvelgti e, į šios dalykus ir, kaip sakė ponė, e, e, aš ten turime imtis dirbo. O dabar įtrė e, komiteto vardu ponas Tošanovski. Pone pirmininkė, ponė vice, komisijos vicepirmininkė, aš esu ITRE komiteto pranešėjas šią temą. Tikriausiai dėl finansų krize, krizės ir atitinkamų biudžeto apkarpimų e, nukentės atitinkamos gynybos programos, todėl e, tai galėtų turėti neigiamą poveikį e, tam tikriems e, gynybos sektoriaus. Pra, pra, tam tikroms gynybos sektoriaus pramonės šakoms. Todėl manau, kad ES gynybos politika turėtų siekti daugia šalio viską apimatinčio bendradarbiavimo, tačiau kita vertus atsižvelgti į gynybos pramonės e, poreikius. E, finansų krizės poveikiai e, gynybos pramoniai turėtų būti svarstoma, mes, turėtų, mes turėtume renkti bendrus mokslinių tyrimų projektus ir taip pat e, e daryti tyrimus dėl bendrų veiksmų poreikio. ir taip pat turime siekti pažangos civilinės saugos. Ir... Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, dvi mintės ponas Brokas. Äh, pone pirmininkė, pone vicepirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti e, kolegai Lizek ir gynybos e, pakomitečiui. Šis pranešimas tikrai puikus, o mums aišku, kad už, užsienio politikoje mes nuolat kalbame apie prevencijas priemonės. Ir tai turėtų būti išeities taškas mūsų politikai, e, kuri yra susijusi su taikos užtikrinimu ir taikos išsaugojimu. Jeigu mes norime atitinkamų, e, gerai panaudoti atitinkamas priemonės, tai turime e, e, turime e, suvokti, kad biudžeto karpimo laikais mes turėtume e, sukurti sinergijas Europos lygmenyje. Todėl yra labai teisinga e, skatinti, apibriežti aiškiai ES interesus ir tikslus, kita vertus gerai panaudoti esamus resursus. Taip pat mes turime e, suvokti, kad kartu su moksliniu moksliniais tyrimais e, bendradarbiavimu mes pasieksime daugiau negu kiekvienas atskirai pirks ginklus. Taip pat manau, kad tarptautinių asociacijų e, pasitelkimas šioje srityje turėtų būti taip pat e, aiškiai suvokiamas. Mes turėtume išsiaiškinti teisinės problemas, kurios yra susijusios su tam tikromis misijomis. Taip pat turime nepamiršti e, kareivių apsaugos. Aš, pavyzdžiui, matau, kas vyksta Afganistane. E, nėra jokios bendradarbiavimų pagistros strategijos, e, nėra bendradarbiavimo tarp tarp ES ir NATO, kalbant apie civilinių pajėgumų panaudojimą krizių sprendimo atveju. Taip pat mes turime daryti viską, kad užtikrintume ne tik mūsų žmonių, bet ir kareivių saugumą. Pone Ašton, jūs teisingai pastebėjote, čia mums reikia kolektyv, kolektyvaus ryšto ir manau, kad mes turime paskatinti jam valstybės narę. SND e, frakcijos vardu mm, vienam depanai kopai. Η έκθεση που συζητάμε σήμερα Dėkoju, ponia Ašton. Taip pat dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, nes e, šis klausimas yra labai svarbus. Visų pirma, manau, kad reikia sustiprinti bendradarbiavimą ES lygmenių, kad nebūtų veltui išvaistomi įvairūs ištekliai. Ir aišku, taip pat labai svarbus ir tyrimų klausimas gynimo srityje. Bendradarbiavimas yra labai svarbus, kad būtų suformuota tokia pramonė, kuri galėtų mm, konkuruoti tarptautiniu lygmeniu ir sukurti papildomų darbo vietų. Deja, gynybos pramonės sektorius rektorizuoti e, negalima dėl tos e, priežasties e, na, reikia imtis kitokių veiksmų. Ir būtent tokiais principais vadovaujantis turime veikti, E, vystydami ateityje gynybos sektorių. Dėkuoju, ponė Kopa, Aldi frakcijos vardu, dvi minutės, ponė Nikolai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Manau, kad šios diskusijos dėl pono Liziko pranešimo yra svarbios, galvojant apie BSGP. Pono Liziko pranešimas yra geras, jame gerai išanalizuota tema bei pasiūlyti neblogi sprendimai. Be to, pono Liziko e, pranešime į BG, BSGP pasižiūrėta holistiškai ir todėl šią krizę galime pasinaudoti, kad ji taptų šansų BSGP norėčiau pabrėžti, kad tai, jog mažinamos biudžeto išlaidos gynybos politikai, ką gali kelti grėsmę mūsų bendrai saugumo ir gynybos politikai. Jau šiuo metu egzistuoja atotrukis tarp ES valstybių narių ir NATO šalių ir tas atotrukis tik padidės ir tokiu būdu um, Europos gynybos politika tik susilpnės. Mes jau turime tam tikrų priemonių, kaip kad pavyzdžiui Europos gynybos agentūra ir šiomis priemonėmis turėtume pasinaudoti veiksmingiau. E, gebėjimai veikti, gebėjimai integruotis turėtų būti stiprinami, turime viską apjungti, bendrai naudotis pajėgumais. Tokiu būdu Europa galėtų kurti bendrus pajėgumus, juos išlaikyti, užtikrinti pajėgumų saveikumą e, bendrijos gynybos sistemoje ir tokiu būdu mes galėsime vykdyti misijas labai sėkmingai, nes e, dėja tų misijų pasaulyje reikia. Manau, kad turime gerą pramoninę ir e, technologinę bazę ES. Kai kuriuose valstybės narėse turime sustiprinti pastangas mokslinio tyrimų srityje. O taip pat turime pasirūpinti, jog konkursai gynybos rytyje vyktų sąžininkai ir skaidriai, nes dėje, dėje, šis rytyje yra nemažai korupcijos ir tokiu būdu yra švaistamas biudžeto lėšas. Egzistuoja e, Elgesio kodeksas šis rytyje, reikia pasirūpinti, kad jis būtų tinkamai taikomas. Jeigu yra kartą jau kuriami pajėgumai, tai tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į piliečių interesus, o ne į kitus dalykus. Dėkoju. Dabar žalių frakcijos vardu dvi minutės ir pusantros minutės ponas Bitikoferis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Lizikui už gerą pranešimą. Na ir iš tiesų, Kaip jau sakė ir ponas Elmaras Brokas, šiame pranešime bandama uh, įvardyti šansus išplaukiančius iš to, kad nacionalinių biudžetų lėšos yra ribotos ir tokiu būdu nebebus tęsiamas švaistimas gynybos ir tie kaip atlikščiau. Taigi ta koncepcija apjungti pajėgumus ir naudoti bendrai atsispindi pono Liziko pranešime ir mane džiugina tai, kad dabar didel, nedidelių pakeitimų keliu bandoma padidinti, nors ir mandagiai vis tiek padidinti spaudimą tam tikroms valstybėms narėms. O kai dėl pranešimo turinio, tai mūsų frakcija jau balsuotų rytoj dėl jo. Tačiau vis dėlto yra du neigiami dalykai, kuriuos atkreipsiu dėmesį. Viena vertus, dabar uh, E, atsižvelginti tai, kad valstybės narėse finansinės galimybės yra lėšotos, bandoma ribotas, bandoma mažinti ir ES išlaidas gynybos srityje neteisinga bandyti mažinti mokslinių tyrimų išlaidas šioje srityje ir bandyti galbūt viską finansuoti per ES biudžetą. Taip pat netinkama finansuoti gynybos kolegiją per ES arba keisti kažkokią gynybos pramonės struktūras ar e, finansuoti karinį Erasmo programą nes tai nukreipia dėmesį nuo to, kad reikia apjungti veiksmingumą ir taupumą šioje srityje. Trečia, ir beje, ypač norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką čia liberalai išėjo į avangardą, kurie paprastai pasisako už konkurencingumą. Taigi šio pranešimo atveju bandoma bandoma sumažinti pasiekimus pasiektus e, gynybos paketos srityje, e, bandant prastumti konkursus šią srityje. Aš manyčiau, kad čia reikia nepasiduoti šiai pagundai. Mes pateik, paprašysime dėl konkrečių pastraipų balsuoti atskirai. E, tie dalykai netinka netinkami, jie neturėtų būti įtraukti į šį pranešimą, nes šie dalykai, kurie yra siūlomi pranešime, reikš lėšų švaistimą ir neveiksmingumą. Dėkoju ponu Bitikoferiui ir dabar atsar frakcijos vardu dvi minutė ponas Van Ordenas, prašau. Ačiū pirmininkė. Ponas Lysekas parengė labai puikų pranešimą, tačiau išvados yra neteisingos. Man atrodo, kad visus klausimus galima atsakyti vienu atsakymu. Reikia daugiau ES, didesnio integravimo. Tačiau mano ir aš tam nepritariu, nes man atrodo, kad e, jeigu mes sieksime didesnio bendradarbiavimo su NATO, tai e, reikš, kad e, reikės naujų išteklių ir panašiai. Ir dėje daug e, problemų nebus išspręsta, jeigu mes vadovausime tomis pačiomis procedūromis, kaip, pažiūrėjau, dabar bandoma gelbėti eurą. Libijos krize parodė, kad BSGB iš tiesų nėra efektyvi Niekas ES e, nenorėjo kištis į Libijos krizę, kuri nuo pat pradžios parodė, kad, e, na, kalbant apie tą išteklių sutelkimo ir pasidalymo principą, kuris taip žavi ES teisėkūros proceso dalyvius, kad vis dėlto jis nėra pats efektyviausias. Iš 28 šalių kurios pritarė NATO operacijoms. Libijoje tik tai pusė iš jų juose dalyvavo. Ir e, tik tai dar mažesnis kiekis šalių ketino dalyvauti e, puolimo operacijose. Taigi kaip tokios šalis e, kaip Prancūzija galėtų pasikliauti kitomis šalimis ir jų turimais ištekliais. Taigi tokie didžiuliai klausimai keliami Ir mes patys turime užtikrinti, kad mūsų e, šalis turi karinių gebėjimų, kuriuos gali panaudoti kartu su e, geria, savo glaudžiausiu sąjungininku, tai yra Junktinėmis Amerikos valstijomis. Ačiū ponui Van Orden. Ponas Bitikofakas norėtų užduoti Jums klausimą. Ar sutinkate su ponu Bitikofaku klausimu, pone Van Ordenai? Taip, prašau. Prašau, pana Bitikoferi. Jeigu jūs taip aktyviai pasisakote prieš pajėgumų sutelkimo ir bendro naudojimo koncepciją, tai kaip jūs paaiškintumėte tai, kad NATO naudoja lygiai tą patį racionalizavimo principą, e, tik tai vadina jį kitaip? Uh, Gerbiamas kolega, teisingai pastebėjo, kodėl ES bando tiesiog nukopijuoti NATO mechanizmus, kodėl yra kūriamos struktūros, kurios jau egzistuoja NATO. NATO pagrindinė nauda yra ta, kad tai yra tarp vyriausybinė e, e, vyriausybinis alijansas ir valstybės gali apsispręsti ar dalyvauti jo darbe, ar dalyvauti skirtingose operacijose. E, kalbant apie išteklių telkimo ir pasidalimo principą, tai jo nėra. Iš tiesų, išteklių sutelkimas ir pasidalymas yra labai ribotas. E, pavyzdžiui, galiu pateikti pavyzdį AEVAX, AVAX programa, kuri visiškai nepasiteisino. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia gerų sąjungininkų. Ir netgi, kai susidurėme su problemomis, e, mūsų sąjungininkai turi turėti karinius gebėjimus ir turi būti pasirengę juos panaudoti. Dėkoju, pane Vandorne, GUNGL frakcijos vardu pusantros minutės, pane Liuzing. Dėkoju. Šiandieninė diskusija vyksta tuo met, kai e, mus krečia ekonominė ir finansų krizė, kai žmonės bijo dėl savo gyvenimo, dėl savo teisų ir demokratijos. Pasaulyje tūkstančiai žmonių, visų pirma vaikų, e, miršta iš bado. Ir jeigu mes kažką norime taupyti, tai pirmiausia turėtume taupyti ginklavimuose srityje. Gynyba reiškia, kad tai, tai yra galimybė apsiginti nuo. E, invazijų į kažkieno teritoriją. Tai yra graži formuluotė, tačiau jeigu mes kalbame apie labai aukštą gynybos poreikį, tai, tai reiškia, kad mes iš tiesų vykdome e, gynybos, e, ginklavimosi politiką ir sudarome didesnės sąlygas, geresnės sąlygas užsidirbti gynybos pramoniai. Manau, kad mes e, su grėsmėmis perdedame ir noriu pabrėžti, kad netiesa, kad e, biudžeto apkarpimai gynybai e, sumažins darbo vietas. E, darbo vietas. E, pono Lyzeko pranešime e, teikiami pasiūlymai reiškia grėsmę demokratijai. Grėsmę dėl to, kad bus pasitelktas demokratiškai nekontroliuojamas e, Atena mechanizmas. Todėl mes balsuosime prieš šį pranešimą ir mes vieningiai Europos kairieji e, pateikėme savo pranešimą, kuriame reikalaujame, radikaliai reikalaujame pereimo prie civilinės visuomenės ir nusiginklavimo. Dėkui, ponė Liuzink. FD e, frakcijos vardu. Vieną minutę ponui Terho. Arvoisa puhemies. Monet... Gerbiamas Pone pirmininkė, dauguma Europos šalių, Europos valstybių narių dabar atsidūrė tokioje situacijoje, kad dėl finansų krizės yra mažinamos išlaidos. Mano valstybė tą taip pat daro. Ir tai iš tiesų kelia susirūpinimą. Mes turime užtikrinti savo piliečių saugumą tai yra pagrindinis mūsų uždavinys, todėl negalima e, mažinti biudžeto e, saugumo sąskaitą, jeigu mes milijardus, ypač jeigu mes milijardus eurų švaistome kitose sritise. Biudžeto apkarpimai e, taip pat mažina Europos e, Sąjungos vaidmenį pasaulyje. Mes per arabų pavasarį matėme, kad kartais reikia tų e, karinių operacijų. Bendradarbiavimas yra geras dalykas, tačiau e, tiek valstybės narės, tiek pati Europos Sąjunga, pati Europos Sąjunga turėtų nuolat prisiminti, kad tas bendradarbiavimas turi būti nuolat gerinamas. Dėkoju dabar kaip praktinė nepriklausantis narys pusantros minutės pasisakys ponas Lepenas. Prezident. Dėkoju, ponė pirmininkė. Federalistai bus šokiruoti, bet man atrodo, kad gynybos politika yra nacionalinė politika. Čia reikia kalbėti apie strateginius, diplomatinius ir saugumo interesus, kurie yra svarbus kiekvienai tautai. Kartu naudoti pajėgumus, tai reiškia, kad bus apkarpamas solidarumas e, karinių pajėgumų vidaus rinka yra e, kažkokia nesąmonė. Ir tai reiškia, kad mes tiesiog pirksime iš JAV tam tikrą medžiagą. ES daugelį sričių yra e, nepajėgi nustatyti bendrijos prioritetus. Pasižiūrė, jeigu pažvelgsime į ES valstybės nares, mat, pamatysime, kad neįmanoma kai kurių problemų spręsti tarp, per tarp vyriausybinį bendradarbiavimą ir be Briuselio įsikišumo. Pone Ešton, man labai gaila, jūs nuolat kartojate, kad kažkas mums diktuoja mūsų ekonominę politiką. Merkozy negali siekti e, vieningos Europos. Tai yra jokinga idėja. E, jau seniai e, gynybos tikslai yra aukojami biudžeto karpimo tikslam. Ir visa tai yra daroma dėl lėšų trūkumo. E, kiekvienas iš mūsų laukia, kad kažką padarys kaimynai arba kad JAF pasistengs ir kažką padarys. Bet e, tokiu būdu mes apsigauname, mes turime grįžti prie e, nepriklausomų nacionalinių politikų ir tik tada galėtume individualiai skirstyti lėšas, kurios yra svarba, svarbios nacionaliniam, nacionaliniam gynybos politikai, politikom. E, ir mes turime tik, tik, e, tik tai tokiu būdu galėsime kovoti su bendrais iššūkiais. Ar galite mėlyną kortelę? Jūs turite klausimą pono Lepenui? No. Ne, atrodo, kad ne. Jūs neturite klausimą pono Lepenui. Kągi, puiku. <laughs> Ramus mūsų po pietinis posėdis. Na, o toliau bus pasisakoma. Pagal kalbėtojų sąrašą dvi minutės ponas Donžon. Président. Dėkoju pirmininkė. Mūsų kolega Lyzekas parengė labai puikų pranešimą, kuriame parodo, su kokiamis problemomis mes susidursime e, gynybos rytyje. Kalbama čia apie biudžeto lėšų mažinimą ir panašiai. Tačiau taip pat yra aktualus ir mūsų sąjungininkų požiūris kurie nebegali už mus pasirūpinti mūsų saugumu, kaip parodė e, krize Libijoje. Taigi dabartinėje situacijoje iš tiesų mes turime siekti bendros saugumo ir gynybos politikos, kuri būtų stipri, e, aprūpinta reikiamais pajėgumais. Be to, ponia Ašton puikiai pažymėjo, kad ES pasižymi bendrų požiūrių E, kuri gali pademonstruoti, e, sprendama konfliktinės situacijas. Bet dėje ne visada taip atsitinka. Jūs teisingai daug pasakėte apie problemų sprendimą e, Sahelyje, taip pat ir Afrikos kišulyje. EDA vaidina labai svarbu vaidmenį ir labai gaila, kad e, vis dar kyla problemų dėl šios agentūros biudžeto. Mm, puiku, kad jūs pateikėte naujausią informaciją e, susijusią su EDA veikla. Mm, kalbant apie gynybos e, pramonę, mūsų gynybos pramonės uh, rėmimas reiškia tai, kad mes taip pat remiame technologijų vystimasi, taip pat ir užimtumo e, skatinimą. Tai yra labai svarbus dalykas e, susidarius ekonominiai kriziai. Ačiū ponui Danžan. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Gualtieriai. Ačiū e, gerbamas Kopa pasakė, dėl ko socialistai remia šį pranešimą. Aš norėčiau pakalbėti apie tarybos išvadas. Mano manimu, e, šios išvados e, rodo, kad yra dėtas mažas, bet ryštingas žingsnės į priekį. Kokios kyla problemos dėl BSGP? E, Visą tai puikiai vardino mm, vyrigaliotinė, kalbėdama apie naujas operacijas, taip pat kas atsitiko sprendžiant e, Libijos krizę. E, kitose šalyse, aišku, lauksime konkrečių rezultatų, e, kiek galima jūs remsime. Dėl išteklių sutelkimo ir pasidalymo jau yra projektai, kurie turės būti įgyvendinti. Dabar kalbant apie bendrus tyrimo projektus, tai matome, kad taryba yra pasirengusi galvoti apie tai, kad turi būti sukurti tokie bendri tyrimų centrai. Taigi reikia dėti tolesnius žingsnius ir e, pavienės valstybės narės tokių žingsnių e, žengti negali. Ačiū dabar žodis poniai Naitse Untebrok. E, visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją su puikiu pranešimu ir norėčiau taip pat e, pasveikinti mm, tai, ką Jūs pasakėte, reaguodama į pranešimą, gerbiamą vyrį galiotinę, dėl išteklių sutelkimo pasidalymo, dėl bendradarbiavimo. Aš norėčiau e, pakalbėti apie štai ką, kad e, visų pirma reikėtų spręsti brandolinio ginklo klausimą. Atrodytų, kad e, ginklų kontrolės, brandolinio ginklų e, kontrolės klausimas e, yra pamirštas ir visiškai išbrauktas iš mūsų darbo atvarkių. Bet tikiuosi, kad bus na, vėl pradėtos diskusijos šiuo klausimu ir tokiu atveju sustiprės dar kartą mūsų pozicija, kai mes reikalausime E, visiško e, artimųjų rytų nusiga, nusiginklavimo, kad e, pasaulyje nebeliktų brandulinio ginklo. Ačiū. Dėkoju ir dabar vieną minutę ponai Cevelai. Ačiū pirmininkė, ačiū vyri galiotiniai. Na, atrodytų, kad Graikijoje E, krizė susidarė dėl visiems akivaizdžių e, priežasčių ir jas turime spręsti tinkamomis priemonėmis. E, Deja, pirmininkė, norėčiau užduoti vyrigaliotiniai štai kokį klausimą. Jeigu, pavyzdžiui, prasidėtų karas, kas pradėtų ginti ES. Juk, aišku, tokiu atveju mes turėsime turėti tikrus ir stiprius karinius gebėjimus. Taigi, man atrodo, kad į tai turėtumėt atsižvelgti e, formuodami gynybos biudžetą, tai yra turėtumėt atsižvelgti į realias grėsmes. Taigi, manau, kad tokius e, dalykus e, reikėtų analizuoti ir galvoti, kaip į tai reaguoti ES. Pona Cavela, pona Van Orden, noriu išduoti Jums klausimą, prašome. Um, I'm, I'm could... Aš nelabai supratau Jūsų pasisakymą. Ką Jūs sakote? Aišku, yra realių grėsmių, ir reikalinga tikra gynyba. Ir man atrodo, kad e, NATO būtent tą apsaugą ir užtikrina. O ko siekia ES? Ar jos veiksmai yra nebeaktualūs? Ar tiesiog jūs manote, kad e, Junktinės Amerikos valstijos e, galės atsisakyti savo dabar vaidinamo vaidmens. Savėlė. Pone Savėlė, prašome, jums yra skirta 30 sekundžių. Čia mes kalbame apie bendrą saugumo ir gynybos politiką. Būtent apie tai aš ir kalbėjau. Tačiau kol kas manau, kad bent jau kalbant apie Graikiją, šios politikos mes nematome, nors Graikija jau yra ES dalis 30 metų. Kai kilo problemų e, Graikijai su Turkija prieš keletą metų, tada mums nepadėjo nei NATO, nei ES. Ir e, JAF šiuo atveju mums padėjo, mus paremė. Taigi tikiuosi, kad tokiu būdu ir atsakiau jūsų klausimą, nes aš šiuo atveju kalbu apie realias grėsmės. Iki šiol e, jūs kalbėjote apie tai, tai kad e, apie kažkokius teorinius dalykus, nes nesudirėtų tomis realiomis grėsmėmis, su kuriuo sustirė mano šalis. Dėkuoju ponai Cevelai ir dabar mintis ponai Dots. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Na, šiandien po pietų bernelik nesileisiu į sudėtingus ekonominius laikus ir tiesą sakant, aš labiau pritariau NATO e, ir netiek ponai Van Ordenui. Bet vietoj to, vyriausiai galiotinė, Aš norėčiau susitelkti į vieną labai svarbų dalyką, kurį jūs įminėte savo įžangoje. Tai yra e, civilinių misijų Kosove ir Afganistane sutarimo pasirašymas su JAV. Dabar nemažai žmonių dirba ties šiomis programomis. Turime pasidžiaugti tų žmonių turimomis ekspertų žiniomis ir jie dirba labai sudėtingomis ir pavojingomis aplinkybėmis. Ir aš čia turiu galvoje pavyzdžiui, Šiaurės Airijos policijos e, pajėgas Irake ir kitur. Ir jie dirba su civiliais gyventojais tam, kad būtų užtikrinta taika ir demokratija. Jie dirba toje vietoje, kur anksčiau buvo dislokuoti JAV kariniai daliniai tose šalise. Tai iš tikrųjų labai sudėtingas, pavojingas darbas ir be kita ko jų darbą apsunkina Europos biurokratija, jis dėl to tampa daug pavangesniu. Todėl norėčiau, kad jūs man patei, patikintumėte, jog žmonės, žmonėms, kurie dirba Afganistane, netrukdys biurokratai iš Briuselio. Dėkoju. Dvi minutės. Ponas Galeris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti poną Liziką dėl puikos pranešimo, noriu jam padėkoti, nes jis tikrai bedė pirštu į žaizdą, parodė, kur yra trūkumų ir taip pat atkreipė dėmesį tai, kur galima pasiekti daugiau. Buvo labai teisingai pastebėta, kad e, BSGP kokybė priklausys nuo mūsų. Labai sutinku su tuo ir būtų labai norėjusi, kad e, gruodžio pirmos tarybos išvadose būtų buvo labiau užsimota, pavyzdžiui, planavimo ir e, vadovavimo srityje, pavyzdžiui, būtų norėjusi, kad ad hoc galima būtų surenkti štabo posėdžius Briuselyje ir tai neturėtų vykti vien tik, ir toks darbas turėtų vykti sistemingai ir nuolatos. Taip pat būtų labai norėsi, kad tarybos išvadose būtų pripažinti, kad egzistuoja mm, kovos būriai, kad jie reikalingi, tačiau valstybės narės nesugebėjo jų sukurti ir kaip galima išvengti ateityje tokias situacijos. O kai dėl tos iniciatyvos, dėl pajėgumų apjungimo ir naudojimasi kartu, tai čia puikia iniciatyva. Bet aš manau, kad jie reikėtų naudotis ne vien dėl to, kad iš bėdos, dėl trum, finansų trūkumų turime imtis šios koncepcijos, bet dėl to, kad iš tikrųjų daugiau tokiu būdu pasiektume. Ir man kyla klausimas, kaip yra su gento iniciatyva, o kaip pat ir su šia iniciatyva apjungti ir naudotis kartu, iš tikrųjų leis už pildyti tas spragas, kurios buvo nustatytas 2010 metų sprendime. Taip pat man kila klausimas, kada šiame kontekste pradėsime vykdyti struktūrizuotą um, bendradarbiavimą, kaip kad buvo numatyta 2011 m. E, rugsėjo mėnesio sprendime Vaimaras Plus. Taigi, kaip galima būtų e, paremti struktūrizuotą nuolatinį bendradarbiavimą ir kokiu tam reikia žingsniu. Dėkuoju, pone Galerį. Ir dabar mina, minutė ponui Pasku, prašau. Dabartinės pastangos Gelbėti eurą reiškia, kad tai, kad tai turi poveikį taip pat ir gynybos politikai biudžeto drausmė įtakojo tai, kad mes mažiname biudžetą ginklavimuisi, tačiau saugumo iššūkiai darosi vis didesni, ypač artimoje ES kaiminystėje ir net jeigu dauguma iššūkių nereiškia realios grėsmės, tačiau vis tiek e, mes turime suvokti, kad e, ta grėsmė visuomet e, tvyro. Ir mes turime suvokti, kad Europa e, ne visuomet parduoda draugiškiams e, pirkėjams, kai kada e, tie strateginiai objektai gali pakliūti į e, nesaugias rankas. Ir, ir tai reikštų, kad e, e vėlgi padažnėtų kaltinimai vieni kitiems. E, ir dėl to ta pajėgumo apjungimo ir naudojimo, bendro naudojimo sistema taip pat nebūtų tinkama. Mes turėtume daryti viską, kad ES taptų patikimų veikėjų pasaulyje. Ja, ich... Dėkoju toliau ponas Lamsdorf. Aš prieš pradėdamas kalbėti norėčiau atkreipti dėmesį, kad Stavros Lambrinitis, mūsų buvęs kolega, e, dalyvauja mūsų posėdė, bet jis dabar kaip tik kalbasi, bet žinau, kad jisai supranta vokiškai. Taigi, kai kalbame tokiamis temomis, aš dažnai savo rinkėjų klausia, kas, klausiu, kas turi daugiau karių, ar JAV, ar Europos Sąjunga. E, atsakymas visuomet būna e, e neteisingas. Mes turime 2 milijonus e, ginkluotų kareivių, kai tuo tarpu JAV turi tik 1,4 milijonus. Taigi mes esame iki dantų ginkluoti ir esame e, ir daug labai skiriame tai ginkluotė, taigi dėl to tas pajėgumo apjungimo ir bendro bendro naudojimo e, planas, projektas yra nesąmonė. Ir mes turime e, dabar vykdyti politinės diskusijas šiuo klausimu. Jas ir inicijavo kolega Lyzekas savo pranešimu. E, dėl to, jam norėčiau, dėl to jam norėčiau padėkoti. Mes turime e, kalbėti apie tai, kad jau yra e, Europos komisijos parengtos gairės dėl, dėl gynybos ryties ir mes turime e, jų laikytis. Yes. Wait, wait, just a moment, Mr. Karas, because Minutėlė karas, nes atrodo pakelta e, Melina Koltertelė, ponas Vanordinas, noriu užduoti klausimą, ponai Lamsarov, tiesiog dėl informacijos. ES visiškai neturi jų karinių dalinių, ponė pirmininkė, kokio be būtų jie pobūdžio. Taip, Europos valstybės narės turi ginkluotasias pajėgas, tačiau ne Europos Sąjunga. Turime tai aiškiai suvokti ir įvardyti. Ir todėl nelinkime mes save su JAV. Tokiu, tame kontekste tai nepagrįsta. E, aš žinau, kad mūsų vertėjai yra, dirba labai kokybiški, kokybiškai, todėl manau, kad ne vertėjai čia kalti. Aš pats tikriausiai suklydau, norėjau pasakyti, kad valstybės narės turi 1,4 e, milijonus, 2 milijonus, atsiprašau, karių ir e, pooling and sharing, ta bendro pajėgumų valdymo ir naudojimosi sistema galėtų e, būti susijusi su lėktuvais ir, ir, ir neši, nešėjais. Taigi manau, kad šitos diskusijos yra vais, tikslingos. Karas. Dėkoju toliau ponas Karas. Pone pirmininkė, Pone komisijos vicepirmininkė, reiktų pabrėžti tris faktus. Pirmasis yra, kad ES buvo sukurta kaip taikos projektas, kuris e, tarp ES valstybių narių turėtų užtikrinti taikų sambuvi. Ir šis ES įsteigimo tikslas įvykdytas šimtų procentų. Antras faktas. Tačiau nepaisant to, visose valstybėse narėse toliau vykdoma e, nacionalinė gynybos ir saugumo politika. Ir čia iškyla bendros tokios problemos kaip efektyvumo problema, e, finansavimo problema ir personalo įdarbinimo problema. Trečias faktas. Nėra bendros užsienio politikos, bent jau veiksmingos įtikinamos politikos, jos negali būti, jeigu nėra e, bendros gynybos politikos, kuri būtų patikima. Taigi mes turime savo veiksmus orientuoti iš šios tris faktus, e, kurdami bendrą saugumo ir e, gynybos sąjungą. Ir pono Lizeko pranešimas mums tarsi nubrėžia kelią ką mes remdamiesi sutartimis galime daryti, kad padaryti, kad padidėtų politinis pasitikėjimas mumis ir kad galėtume sumažinti e, biudžeto kaštus, nes veikdami bendrai mes galėtume būti stipresni ir veiksmingesni negu kiekvienas veikdamas atskirai. Dėkui ponui Karas ir dabar vieną minutę poniai Gomeš. Rodo, kad yra milinoje kortelė iškirta ponui Karas. Palaukite, ponė Gomiš. Obermeier. Ponas Obermaris e, kelia milinkarą kortelį. Prašau. Pozicinda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti pono Karas jis, yra, jis labai teisingai pastebėjo, kad bendra užsienio politika neįmanoma be bendros saugumo ir gynybos politikos. Tai toks teiginys, kuris gali egzistuoti, tačiau jo pasisakymę aš pasigėdau analizės. Todėl norėčiau pono Karaso paklausti, ar jūs manote, kad mums reikia bendros Europos gynybos politikos Europos Sąjungoje, Ar jūs siūlote, kad mes e, labiau, vis, visi labiau turėtume integruotis į NATO ir būti stipriu NATO partneriu? Šlagė, šlagė, jas. Visų pirma, aš siūlyčiau įsigilinti į pono Lizeko pranešimo turinį ir įvyk, į, į, pradėti įgyvendinti tą turinį. Uh, ir tai galėtų būti svarbi saugumo ir gynybos politikos dalis. E, jau Lisabono sutartyje, e, kalbėdami apie, agentūrą, apie agentūros steigimą, mes žengėme žingsnį į priekį. Taip pat aš kalbėjau apie tai, kad dauguma tikslų, kuriuos mes užsibrėžėme, e, tikslų susijusių su bendradarbiavimu, e, siekiant juos įgyvendinti, e, mums reikia. E, bendros politikos ir aišku, e, tai yra neįmanoma be sutarties e, keitimo, tačiau kol kas remdamiesi egzistuojančią sutartimi turėtume stengtis veikti nuosekliai ir padaryti, kas įmanoma. Pane Gimnutės. Viena minutė. minutė. Kalbant apie mūsų e, nacionalinį saugumą, tai išgyvename sudėtingą laikotarpį, kai E, kiniečiai gamina labai jautrę gynybos technologiją, kurią nukopijuoja nuo europiečių gaminamų produktų. Buvo pasakyta apie išteklių sutelkimo ir pasidalimo principą. Jis yra labai svarbus ES. Jeigu ES nesijims veiksmų, niekada bus sukurtas tas pramonės pagrindas, kuris leistų mums užtikrinti strateginę autonomiją, taip pat leistų bendradarbiauti su įvairiomis struktūromis, įskaitant ir NATO. Reikia mm, protingai panaudoti biudžeto lėšas ir visų pirma, reikia kovoti su korupcija e, šioje srityje, e, vykdant viešuosius pirkimus e, gynybos srityje srityje. Turiu pasakyti, kad iš tiesų daug pinigų yra išleidžiama visiškai nevertiems projektams. Dėl Libijos iš tiesų na, nepasiekti tinkami rezultatai. E, kalbant apie Europos siekius ir panašiai. Taigi e, jūs turėtumėte paskatinti valstybės narės prisijimti joms tenkančią atsakomybę ir mes Europos parlamente e, jūs siekiančių tikslų remsime. Ačiū. Dabar žodis ponui Preda. Dėkoju pirmininkė. Finansų krize mums parodė, kad yra tik tai dvi alternatyvos Tai yra susiskaldyti, sunaikinti ES arba sustiprinti bendradarbiavimą. Kalbant apie antrąją alternatyvą, manau, kad jai pritartų dauguma europarlamentaro. Dėl ko? Todėl, kad na, tai yra vienintelė alternatyva globaliame pasaulyje. Kalbant apie Kinijos gynybos biudžetą, jis e, pastaraisiais metais ženkliai išaugo. Tuo tarpu ES valstybės mažina e, išlaidas gynybos ryčiai. Būtent dėl tos priežasties reikia siekti geresnio bendradarbiavimo gynybos rytyje bei įgyvendinti tą išteklių sutelkimo ir pasidalimo principą. Libijos krizė tik tai atskleidė, kodėl mes taip turėtumėm elgtis. Mes esame prisėmėsi pareigojimas NATO atžvilgių, tačiau tuo pat metu reikia iš tiesų formuoti tikrus ES karinius gebėjimus. Lisek pranešime parodoma, kaip turėtų būti pasiektas šis tikslas ir įvardinsiu kelius iš jų. Visų pirma, reikėtų sukurti Europinį semestrą gynybos ryčiai, toliau reikėtų e, sustiprinti e, karinius e, tyrimus taip pat sukurti karininkams skirtą Erasmus programą. Tokiu atveju būtų formuojama bendra karinė kultūra. Dar kartą norėčiau pasveikinti pranešėją su puikiu pranešimu. Ačiū ponui Prėda. Dabar pusantros minutės ponui Mavro Nikolas. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų yra sudėtingas laikotarpis, uh, ir valstybės narės turi glaudžiau bendradarbiauti, turi derinti savo pastangas, kad atremtų bendrus iššūkius. Na, tokiu būdu bus galima užtikrinti saugumą, taiką ES, taip pat ir už jos ribų. Uh, Kalbant apie ekonominę krizę, ji gali būti ir iššūkis, tačiau taip pat ir galimybė e, siekiant sustiprinti ES e, BSGP politiką, nes valstybės narės gyvendins e, labai svarbius pokyčius gynybos srityje tokie dalykai būtų sveikintinė, taip pat kaip ir išteklių sutelkimo ir pasidalymo principų įgyvendinimas susidariusią situacijoje. Kai dėl Kipro ir dėl Turkijos karių buvimo e, Kipro teritorijoje, tai ES dėl šios situacijos negali pasiekti e, savo tikslų. E, ypač kalbant apie išteklių sutelkimo ir pasidalymo principo įgyvendinimą. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visus kolegas. Teskime darbą ir suteiksiu žodį ponui Kelamą. Pusantros minutės prašome. Dėkuoju pirmininkė, gerbiama vyri galiotinė yra parengtas puikus pono Lisek pranešimas. Ir jis parodo aiškiai, kad dėl ekonominės krizės ES e, šalyse yra mažinami gynybos biudžetai. Ir mm, ne vien tik tai tai kelia sunerimą. Sunerimą kelia taip pat ir tai, kaip yra panaudojamos dabartinės lėšos. Lėšos panaudojamos e, nekoordinuotai dėl tos priežasties. E, e, na, trūksta tam tikrų gebėjimų, tam tikrų gebėjimų yra perteklius. Ir šis pranešimas aiškiai sako, kad ekonominė krizė taip pat suteikia ir galimybių E, nacionaliniai gynybos planai kuriami atskirai ir turiu pritarti e, vyrgaliotiniai, kuri pasakė, kad tarptautinis bendradarbiavimas išteklių sutelkimų ir pasidarimo principų gyvendinimas turi būti daromas nulatos, o ne tik išimtiniais atvejais. Dėl kibernetinės gynybos. Tai yra sritis, kurioje reikalingas protrukis, e, reikalingas iš tiesų naujoviškas požiūris Geresnis bendradarbiavimas yra būtinas. Ir tai nėra tik tai geri norai, nes e, kibernetinės e, grėsmės pavojus yra realus. E, mes turime imtis bendrų veiksmų, analizuoti e, susidariusius e, kibernetinius išpolius. Be to, ES reikalinga ir koordinuoti veiksmus, e, užkertant kelią tokioms kibernetinėms grėsmėms. Ačiū. Toliau norėčiau suteikti žodį ponui Komutsakos pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė. Net e, nebejoju, kad e, ekonominė krizė iš tiesų e, verčia mažinti ES biudžetus skirtus gynybai. Yra labai daug valstybių, kurių poreikiai yra dideli, pavyzdžiui, Graikija, ir joms taip pat reikia efektyvių sprendimų, tai yra ieškoti e, sprendimų e, mažesnę kainą, kurie būtų efektyvesni. Taip pat reikalingas e, didesnis bendradarbiavimas ES lygmenių, tai yra tik vienintelė egzistuojanti alternatyva. Kalbant apie bendradarbiavimą, jis yra būtinas, kadangi BSGP E, politika vis dar yra labai fragmentuota. Būtent e, dėl šios priežasties, e, na, taip pat reikia gyvendinti ir tą išteklių sutelkimo ir pasidalimo principą. Atrodo, kad kitos alternatyvos kaip ir nėra. Taip pat svarbus efektyvumas, papildomumas, veiklos papildomumas. Mm, taip pat ir tai, kad na, reikia kuo efektyviau panaudoti e, lėšas skiriamas e, gynybai. Graikijoje iš tiesų situacija yra dar sudėtingesnė nei kitose šalyse, todėl kad jai kyla reali grėsmė. Ačiū. Mes e, leidome pasisakyti visiems norintiems. Taigi dabar leisime pasisakyti kitiems pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ir dabar norėčiau suteikti žodį atstovams iš kiekvienos frakcijos. Visų pirma, žodį suteiksiu ponui Kelly. Prašome. Dėkoju Tai dėlėme pasaulyje nereikėtų gynybos pajėgų, tačiau dėja, kasdien pasaulis tampa vis pavadingesniu, todėl atėjo ir toliau reikės gynybos pajėgų. Na, mes susirėmėm didelėmis laisvėmis, tačiau tai reiškia, kad ir kriminalai, ir teroristai taip pat gali laisvai keliauti. Dėl šios priežasties mes turėtume plačiau pasižiūrėti gynybos pajėgų E, vaidmenį. Pavyzdžiui, gynybos pajėgos galėtų kovoti su teroristais ir nusikaltėliais. Neretai šios, šios veiklos yra susijęs. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, 10 milijardų Europos ekonomikai kainuoja uh, E, kari, e, krim, nusikaltėlių veiklą, reikėtų su to kovoti, reikėtų, pažiūrėjau, galbūt pasitelkti žvalgybos pajėgas, kurios galėtų bendradarbiauti su policija ir tokiu būdu galima būtų kovoti su tikrosiomis grėsmėmis ES, kurios atsiranda dėl nusikaltėlių ir teroristų veiklos. Dėkoju. Pone Smolkova, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Krizės laikais, kai visos valstybės mažės, narės mažina biudžeto išlaigas, aišku, mažiau skiriama ir gynybos biudžetui. Ir todėl reikia geriau koordinuoti ir geriau planuoti gynybos sektorį tam, kad galima būtų geriau panaudoti turimas lėšas ir stiprinti BSGP, didėjant ekstremizmui, ksenofobijai ir terorizmui ES, gynybos politikai tenka vis svarbesnis vaidmuo. Aš pasisakau už bendrą saugumo ir gynybos politiką, bet pasisakau taip pat ir už tai, kad reikėtų vykdyti pavienių gynybos komponentų geresnę koordinuotą kontrolę, tam, kad galima būtų išvengti piknaudžiavimo žvalgybos informaciją. Pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai karinės žvalgybos tarnybos piknaudžiavo savo įgaliojimais ir pasiklausė pačių piliečių pokalbių. Dėkoju. Toliau. Pone Bilbao, vieną minutę. Dėkuoju, pone pirmininkė. Pone e, Ašton, jūs tarp savo tikslų minėjote priemonės, kurios leis gerinti gynybos uh, E, planavimą ir veiksmingumą Afrikos iškelyje. Ir ten yra ES flotilė, konkrečiai iš Baskijos šalies, ir ta flotilė ten yra svarbi. Ir šiuos laivus užpuola piratai, juos gropia, ir flotilė Atlantos misija yra skirtos um, ap, apginti laivus nuo piratų. Tačiau dėja yra problemų, nes galime skirti tie, tai gynybos flotiliai sunkiosios ginkluotės, tam, nes trūksta Afrikos šalių pritarimo. Taigi norėčiau paklausti, ką esate padarę tam, kad būtų pagerinta Europos laivų, konkrečiai ir Baskijos laivų apsauga Afrikos iškišulyje. Dėkoju, kolegė. Ir dabar ponas Tremopulios vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą Buronienį Ašton. Dėl to susitarimo tarp Sarkozy, Merkel ir mm, Papandropolų dėl ginklų pardavimo. Atsiprašau, bet atrodo, kad baronienė manęs neklauso. Vis dėlto aš norėčiau, kad jūs e, pakomentuotumėt e, tai, ką pranešė žiniasklaidos atstovai. 2012 metais yra mažinamos biudžeto lėšos ir o vis dėlto yra prašoma padidinti e, indėlį NATO organizacijoje. Na, toks dalykas yra iš tiesų nepriimtinas. Taigi, norėčiau, kad e, baronienė pakomentuotų situaciją, kodėl tokie reikalavimai yra keliami Graikijoje. Taip pat norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt ir Graikijos santykius su Turkija. Ačiū. Ponas Fereira, prašome. Ačiū pirmininkė. Na, šios diskusijos kelia ir nerima, tačiau atskleidžia labai daug e, detalių. Uh, yra sakoma, kad ES e, biudžetai turi būti mažinami, turėtų būti mažinamos lėšos skiriamos įvairioms e, socialiniams sveikatos politikoms. Tačiau tuo pat metu tie patys žmonės sako, kad reikia formuoti Europos gebėjimo e, pajėg, karinius pajėgumus Ir tokiu atveju, aišku, šiam klausimui reikia skirti daugiau lėšų. Yra reikalaujama didesnio bendradarbiavimo e, remiantis Lisabono sutartimi. Tačiau visa tai rodo, kad e, kapitalistinės sistemos iš tiesų yra pavojingos. Kova už taiką e, turi būti mūsų bendras tikslas. Ačiū, ponė Sinkler. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad jūs pamiršote vieną dalyką. Prieš keletą savaičių aš apsilankiau Afganistane ir pamačiau, e, ką daro Junktinės karalystės e, kariai. Ir būtent e, Junktinės karalystės mokesčių mokėtojai moka už šią operaciją Afganistane jūs neturite teisę sakyti, kad šių valstybių e, kariai yra ES kariai, nes jie yra jungtinės karalystės kariai. Kaip jau pasakė e, kolega, ES kariuomenė neegzistuoja. Jūs negalite sustarti dėl euro, tai kaip jūs galite susitarti dėl e, rimtų gynybos politikos klausimų. Dar vienas dalykas. Jūs, ponė Ašton, kalbate apie gynybos e, politiką, daratės su šalimis, kurios turi brandolinį ginklą. O pavyzdžiui, e, kolegos sako, kad e, brandolinio ginklo neturėtų iš vis likti. Taigi, ką Jūs apie tai manote, ponas Liuhana? E, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė. Norėčiau pritarti pranešėjui ponui Lizekui e, dėl to, kad bendras pajėgumų apjungimas ir bendras naudojimas yra negalimybė, o būtinybė. Šiuo metu valstybių narių biudžetai skirti e, gynybai yra per maži todėl mes turime apjungti savo pajėgas. Pavyzdžiui, kalbant apie simuliatorių naudojimą, mes galėtume e, jais naudotis pakaitomis, taip pat ir atitinkamais lėktuvais galėtume e, naudotis pakaitomis. Tokį pavyzdį rodo ir NATO. Kiekviena dal, e, valstybė narė galėtų atlikti tam tikrą kiekį skrydžių ir, pavyzdžiui, galėtų būti bendradarbiavimas ir tokiu principu, kad viena valstybė narė suteiktų uostą, o kita e, suteiktų e, savo e, laivus. Taigi, tai čia yra dar erdvės pajėgumų apjungimui ir manau, kad mes galėtume šį modelį taip pat e, panaudoti ir kitose sektoriuose. E, taip pat kalbėdami apie, pavyzdžiui, patruliuojančius laivus ir, ir, ir e, kalbant apie kitas priemonės vandeninę. Na ir diskusiją baigs ponas Kinen. Um, Pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją. Aišku, ES skiria labai daug e, gynybos politikai. Ta, suma didės tik ateityje. Ir mm, dėl ko? Todėl, kad mm, mes ateityje turėsime įgyveninti labai su daug įsipareigojimų. Mes e, šalis negalime veikti atskirai. Mm, viešieji pirkimai turi būti vykdomi kelių šalių. Ir Europos kontinentas buvo skaldomas įvairių karų daugelį amžių ir dabar mes turime užtikrinti, kad taip nevyktų per bendrąją saugumo ir gynybo politiką. E, kolegos daug ką šiandien pasakė apie NATO, apie ES, kad na, labai didelė biurokratinė našta ir panašiai. Tačiau galbūt prieš kritikuojant jūs turėtumėt pasitikslinti, ar jūsų turima informacija yra teisinga. Ačiū. Aš turiu atsiprašyti kitų prašančių žodžio, kadangi trūksta laiko. Ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai ponui Lysekui dvi minutės. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai, taupydamas laiką. Norėčiau padėkoti visiems už komentarus susijusius su pranešimu. Noriu padėkoti ir už kritinės pastabas, e, kadangi niekas nėra e, tobulas. Jeigu mes atsižvelgtumėm į visus tuos komentarus, pastabas, galima būtų parengti visiškai naują pranešimą. Idėjų buvo labai įdomių e, susijusių su Europos gynyba. Suprantu, kad mano pranešimu nebus išspręstos visos problemos. Aš e, siekiau tik tai įvardinti tam tikrus svarbiausius e, aspektus, susijusių su gynybos politika e, ekonominės krizės kontekste. Norėjau į gynybos sektorių pažvelgti naujoviškai, tai yra ekonominės krizės akivaizdoje įvardinti iššūkius ir galimybės, kurios atsiveria gynybos sektoriui. Džiaugiuosi, kad daugeliui e, buvo priimtina mano e, pranešimo idėja ir kai kurie kolegos kėlė klausimą, kam apskritai yra skirtas šis pranešimas. Šio pranešimo pagrindinė idėja nėra skirta baronieniai Ašton. E, beje, baronieniai Ašton buvo priimtina daug idėjų, kurios įvardinto šiame pranešime. Pranešimas yra skirtas valstybėms narėms, nacionaliniams parlamentams. Mes turime bendradarbiauti su vyriausybėmis, užmėgsti dialogą su jomis, kai tik bus patvirtintas šis pranešimas. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Ponas Lisekas taip greitai atsakė klausimą, kad netgi nepasiteiravau e, pono Škinio, ar jisai sutiktų atsakyti į pag lab, mėlynosios kortelės procedūrą į klausimą. Ačiū. Aš 30 e, metų e, dirbau karinėje srityje, e, dalyvavau karinėse operacijose įvairiose šalyse. Na ir galiu sakyti, kad kariuomenė iškeičiau į politiką. Ir Taip pat dirbau Europos komisijoje, kur galėjau tiesiog susipažinti taip, kaip dirba komisija ir tai iš tiesų leido man sukaupti labai rimtos patirties mano šiandienos darbui. Ačiū. Dabar aš norėčiau suteikti žodį vyr įgaliotiniai baronieniai Ašton. Prašome. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Tai buvo labai įdomios ir svarbios diskusijos. Visų pirma, mes vertiname ekonominę situaciją, kurioje atsidūrė valstybės narės, ES institucijos ir labai svarbu diskutuoti, kaip mes galėtumėm geriau reaguoti į tam tikrus saugumo iššūkius, su kuriais mes susidurime kaip į visą tai turėtų reaguoti atskiros valstybės institucijos. Ir e, Na, iš tiesų, tokius dalykus mes aptarinėjame reguliariai su NATO sek generaliniu sekretoriumi, e, taip pat aptariu ir su užsienio bei gynybos reikalų ministrais. Labai svarbu e, suprasti, ko mes siekiame ir kaip geriausių būdų visą tai pasiekti. E, nereikėtų pamiršti ir misijų, kurios yra dabar įgyvendintos ir kaip, na, ar jos yra efektyvios įgyvenamos kartu su NATO. Mes įgyvename stebėsenos misiją Gruzijoje. E, po to ši misija prasidėjo po to, kai kilo karinis konfliktas Gruzijoje 2000. 2008 metais. Mes norime užtikrinti, kad žmonės galėtų gyventi šioje šalyje įprastą gyvenimą. Kai kurie minėjo Afrikos iškišulį ir Atlantą misiją. Joje dalyvauja įvairios šalis, kurios mm, noriai e, bendradarbiauja e, šioje srityje Taip pat turėtumėm nepamiršti ir tų žmonių, kurie vadovauja šiai operacijai. Jie juk e, sunkiai dirba, kad e, būtų užtikrinta, kad pagal maisto programą gabenamas maistas pasiektų e, reikiamus žmonės. Taip pat siekiama kovoti prie Afrikos kišulio su piratavimu, kad e, piratavimas nekeltų grėsmės turizmui. Tai yra iš tiesų e, sritis, kur ES gali e, dirbti kartu su NATO. Geriausias pavyzdys bendradarbiavimo yra Kosovas, kur Eurolex e, Kosovo misija yra vykdoma. Čia Šioje misijoje dalyvauja taip pat ir kariai iš JAV. Ir tai yra tarptautinė operacija. Kodėl? Todėl, kad e, Serbijos ir Kosovo konfliktas e, reikalauja tarptautinio atsako. Valstybės narė savo valia nori bendradarbiauti, e, ir siekti efektyvių rezultatų. Na, mūsų darbas e, skiriasi nuo NATO Kosove ir per visas e, operacijas vis dėlto mes glaudžiai bendradarbiaujame. Su NATO kalbame apie tai, kaip, pavyzdžiui, geriausiai būtų pasiekti rezultatų. Dėl Libijos NATO pasisakė už karinės operacijas, tačiau kiti e, turėjo gal, galvoti apie tai, kokių išteklių reikės, kad, pavyzdžiui, būtų galima teikti teikti humanitarinę pagalbą. Taigi galiu sakyti, kad mes sunkiai dirbame siekiant užtikrinti, kad mūsų funkcijos nesiduplikuotų. Be to mes reaguojame į NATO poreikius, į tai, ką gali pasiūlyti valstybės narės. Jeigu apsižvalgysite ir pažiūrėsite e, į tas šalis, kuriuose mes vykdome misijas, tai kyla labai daug dalykų. E, Sahelio atstovai nori sužinoti, kaip mes ketiname jiems paremti. E, Kyla problemų dėl badavimo, dėl terorizmo, kad iš Libijos plūsta ginkluotė ir e, tai yra klausimai, kuriuos mes turime spręsti. Dėl EDA, Europos gynybos agentūros, jie taip pat bendradarbiauja su NATO, pavyzdžiui, savadarbiai sprokstamieji įrenginiai yra didžiulė problema Afganistane ir kitose šalyse. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, e, kartu galėsime įsiaiškinti, kur tie galėtų būti tie sprokstamieji įrenginiai, kas juos pagamino, e, tai galėsime iš tiesų išgelbėti daugelio žmonių gyvybės. Taigi, man atrodo, kad bendradarbiavimas užtikrina tai, kad ištekliai ir laikas būtų efektyviai panaudoti. Kai kurie minėjo kibernetinės grėsmės, kaip į jas reaguoti, aš dėl jo mm, turiu jums pritarti, mes bendradarbiavome su E, NATO, su jungtinėmis tautomis mm, šiuo klausimu, nes kibernetinė grėsmė nėra nacionalinė problema, yra globali problema, o pramonės atstovai nu, daugiausiai sudarė su e, kibernetinėmis grėsmėmis. Dažnai tai yra tarptautinės organizacijos, todėl ši problema yra bendra visai Europos Sąjungai. Dar poras dalykų. Turiu pritarti tiems, kurie pasakė, kad mūsų darbas turi būti orientuotas į prevenciją kad ištekliai turėtų būti panaudoti konfliktų ir problemų prevencijai. Norėčiau tam visiškai pritarti. Vėlgi galiu pasakyti, kad e, visa tai papildo tik tai uh, jau organizuojamas misijos konflikto vietose. Nereikėtų pamiršti ir tų žmonių, kurie dalyvauja tose misijose. Kadangi artėja kalėdos, aš labai tikiu, kad mm, kariai Afganistane ir kitose šalyse e, turėtų būti nepamiršti, galime tik didžiuotis jų atliktų darbų. Man buvo suteiktas e, konkretus klausimas, kaip dėl e, procedūrų, e, kuriomis turi vadovautis e, žmonės Afganistane ir kitose šalyse. Tai aišku, mes dirbame, kad tos procedūros e, egzistuotų. President. Dėkoju, ponė vicepirmininkė Ašten. Taigi baigėme šią diskusijų dalį dėl pono Liziko pranešimo. Dėl jo